Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Gerbėmiai kolegos, pradėkime balsavimus. Bet kol ponas Ahmad Basil paprašė žodžio dėl posėdžio tvarkos. Prašau nutilti ir išklausyti pono Ahmad Basil.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 Micro 432. Is it working? Yes. Okay. No. No. no. Neveikia kalbėtojo mikrofonas. Behind you. It's a, it's a, honorable chair. Gerbiamas pirmininkė, vakar Sky News labai aiškiai visam pasauliui parodė, kaip